Um, Labas vakaras kolegos. Kitas klausimas, tai yra klausimas žodžiu komisijai žmogaus teisės vykstant ES ir Vietnamo priekybos e, dėryboms. Dabar suteiksiu žodį klausimo.